So, dear colleagues, please uh, take. Kolegos, norėčiau uh, pradėti posėdį. Susėskite. Okay. So, uh, dear colleague. Kolegos, ponios ir ponai, dabar norėčiau pradėti posėdį. Darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės patvirtinimas. Prieš patvirtindami darbo atvarkę norėčiau jūs informuoti, kad vertėjai norėtų padaryti pranešimą dėl esamos situacijos, jų darbo sąlygų, taip pat, e, taip pat situacijos darbe ir norėčiau pakviesti juos pasisakyti. Vertėjai norėtų informuoti, kad tęsiantis trečią savaitę darbo e, ginšui ir primestomis vienašališkai e, sąlygomis, e, nepaisant to, kad buvo padaryta nemažai nuolaidų, vadovybė neatsižvelgia į situaciją, išspręsti šį konfliktą ir dėl to norėtume informuoti juos, kad darbas nebus tęsiamas ilgiau nei nustatyta. Uh, Dėkoju Jums uždėmesi. Taigi dirbsime iki 12.30. Pirmininkautis dėkoja vertėjams ir tikisi uh, puikių santykių ir iš šio konflikto įsprendimo. Taigi dėkoju Jums, e, darbo atvarkė pakeitimų nėra, taigi tvirtiname darbo atvarkę, tvirtiname e, protokolus dabar posėdžių. Mes protokolus e, keičiame, jeigu yra kažkokių prieštaravimų. Taigi antrasis punktas irgi patvirtintas. Trečiasis darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų. Jie yra tvirtinami, nebent yra kažkokių pakeitimų. Ketvirtasis punktas yra, kaip ir visada, Taigi e, yra e, kolegų e, iš visur ir taip pat yra ir pranešimų apie viską, ir apie Liublianą, ir apie, ir apie kitas šalis. Mm, aš norėčiau paprašyti visų ir pats pasistengsiu kalbėti aiškiai, lietai, kad vertėjai galėtų išversti. Daugiau pranešimų neturiu. Penktasis darbo tvarkės punktas. Puiku, kad uh, iš priekybos generalinio direktorato e, generalinis mūsų direktorius yra atvykęs, Žan-Luk e, Demarti, vėliau kalbėsime apie ES ir JAV priekybos ryšius dėl aliuminio, taip pat plieno ir e, taip pat kalbėsime apie sprendimą. Iškart po šio sprendimo aš pateikiau pranešimą spaudai kad paaiškinčiau situaciją, kad mes tikrai smerkiame e, tuos sprendimus, kad tas sprendimas neturėtų būti toks, koks yra. Ir to, pasak pasaulio prekybos organizacijos, tas sprendimas yra neteisėtas. Ir komisija laikosi trijų etapų, trijų žingsnių požiūrio dėl šių importo muitų. Ir man atrodo, turėtume irgi užtikrinti, kad ES veiktų vieningai, valstybės narės irgi e, laikytųsi vieningai. Na, o dabar po to sprendimo dėl muito mokesčio aliuminiui taikomų ir plienui e, buvo paskelbtas pranešimas, kad vyks tyrimas dėl papildomų uh, muito mokesčių automobiliams irgi remiantis šiuo prekybos susitarimu. Antrojų punktų, tai yra susijęs su nacionaliniu saugumu. Na, nuoširdžiai kalbant, nelabai iš tikrųjų nelabai galėčiau pakomentuoti, kaip automobilių importas galėtų paveikti ir pakenkti nacionaliniam saugumui, bet Žanluk galbūt galės šiek tiek paaiškinti Vėliau e, bus aišku ir G7 susitikimas, bet e, prieš tris dienas e, iš Ispanijos buvo paskelbtas irgi pranešimas dėl papildomų muito mokesčių. Alyvokiams tai buvo paskelbtas pranešimas, kuris nesiremia konkrečiomis antidempingo procedūromis, bet e, sprendimu dėl bendros žemės ūkio politikos. Taigi čia kalbam apie kokybę. Taigi klausimų tikrai daug. Ir daug jų nagrinėsime. Žanliu, koks būtų jūsų atsakymas? Ačiū. E, Bendai. Aišku, mes dabar e, susidurėme tikrai su daug sunkumų santykiuose su JAF ir aišku, tie sprendimai gali sukurti nemažai sunkumų tiek dvišalių pagrindų, tiek taip pat iš vis išdarkyti pasaulio priekybos balansą. Dėl to e, JAV priekybos politika yra tikrai labai daug problemų sukurianti mums. Per pastarosius keletą metų mėnesių buvo e, primesti 232 tarifai, remiantis nacionalinio saugumo mm, argumentu, kuris e, yra iš šaltojo karo laikų. Taigi šis e, importo mokestis buvo primestas aliuminiui ir plienui, taip pat sankcijos papildomos Rusijai ir Iranui. Naujasis tyrimas vyksta dėl JAF automobilių importo. Taip pat buvo ir G7 susitikimas, kuris e, e, vyko nekaip, kaip žinote. Taigi šis ilgas sąrašas, bet JAV e, saugumo departamentas ir priekybos departamentas praeitą savaitę primetė ir antidempingo muito mokesčius ispaniškoms alyvogėms. Um, ES vis tiek nepaisant viso to e, stengiasi laikyti, laikytis vieningai ir nepritarti e, tiems tarifams e, importo mokesčiams, ypač plieno ir aliuminio muitams. Ir manome, kad aišku, tai sukels sunkumų čia ES, bet ir JAV sektoriaus per didelis protekcionizmas iš tikrųjų neišsprendė problemų ir JAF tarifai e, visiškai netitinka pasaulio priekybos organizacijos e, numatytų e, procedūrų ir 232 tarifai buvo tą pačią dieną pritaikyti ir ES ir kitoms šalims ir valstybės narės e, pritarė rebalansavimui tą pačią dieną visos. Ir eksportas e, siekia keletą milijardų eurų. Taigi nuostatos dėl JAV tarifų, dėl kelių e, JAV prekių bus paskelbti oficialiame leidinyje visai netrukus ir bus jau taikomi kitą dieną. Mes irgi darysime viską, kad apsaugotume ES rinką, e, pritaikius JAV mums tam tikras priemonės. Mes vieningai atsakysime, nusiusime aišku atsaką Ir tai, man atrodo, yra puikus atsakas, kad mes giname savo interesus nuosekliai ir vieningai. Mes būsime vieningi, ir irgi bandysime sulaukti atsakymo dėl to tyrimo, dėl kaip automobiliai paveikia nacionalinį saugumą ir jų importas. Mes taip pat galvosime apie tai, kaip tai paveikia visą ekonomiką ir ypač JAV ekonomiką. Mes manome, kad bendras poveikis JAV ekonomikai bus irgi daug svarbesnis netgi ir daug E, neigiamesnis, padarys daug didesnį neigiamą poveikį negu mums. Ne dėl to, kad JAV pritaikė mums priemonės, bet dėl to, kad e, priekybos partneriai irgi e, siunčia atitinkamą atsaką. Mes bandysime valdyti situaciją kaip galima geriau, bet aišku, tai prisideda prie tokio netikrumo atmosferos mes bandome susitaikyti su sisteminėm tomis priežastimis ir pasiekmėmis po JAV priemonių, bet netrodo, kad mm, prezidentas Trumpas e, yra, perskaitė, e, yra perskaitęs e, visas ekonominės teorijas Adamso ir visų kitų. Praeitą savaitę buvo primesti tos E, anti, e, antidempingo, e, antidempingo tarifai ispaniškoms alyvogėms ir tai paveiks JAV ir Ispanijos ekonomiką, ypač, aišku, nemažai ūkininkų Ispanijoje ir mažų šeimos ūkių. Yra aišku, kad atsitiko kaip atsitiko, bet reikia laukti paties blogiausio. Ispanijos šeimų ūkiai bus tikrai labai paveikti e, ir to sprendimo poveikis bus labai neigiamas. E, tai paveiks ūkininkų ūkius, bet e, JAF protekcionistinis mechanizmas žemės ūkio produktams JAF taip pat kukurūzams taikomi mokesčiai migdolams ir kitoms prekiams e, e, yra tikrai mums nepriimtinas. Ir JAV neturėtų stebėtis, jei kiti prekybos e, partneriai pradės taikyti panašias priemonės ir jiems savo produktus. Kadangi remiamės stiprią prekybos sistemą, mes galime tikrai galvoti, kaip ta sistema galėtų būti modernizuota, pritaikyta 21 amžiui. Taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip valdyti transatlantinius santykius, e, kad bendroji ekonomika būtų kiek galima mažiau neigiamai paveikta. Mes turime laikytis vieningai, kai reikia santykiuose su JAV, bet taip pat reikia galvoti taip pat ir apie santykius su šalimis tokiamis kaip Kinija, kurie turėtų atsiverti ir e, nevykdyti diskriminuojančios ir žalingos politikos. E, ir taip pat e, turėtų pasitikėti pasaulio priekybos e, organizacijos taisyklėmis ir nuostatais. Mes turime dirbti šiame trikampyje su Kinija ir JAV, bet taip pat nepamiršti ir tokių šalių kaip Japonija, Kanada, Meksika, Koreja, Australija ir kitų. Tikrai reikia dar daug ką nuveikti. Aišku, tai nėra lengva, bet tai bus labai svarbu. Mums visiems norėčiau padėkoti jums visiems už paramą. Ir kaip pirmininkas jau uh, paminėjo, dėkojame, kad remite komisijos požiūrį ir jūsų parama ir taip pat jūsų santykiai su JAF kongreso nariais, kadangi artėja vidurio laikotarpio rinkimai, e, manau, kad ir toliau turėsite e, kalbėti su JAF atstovais senate bei kongrese ir, man atrodo, e, turėtume galvoti apie įvairias iniciatyvas, kurios nepažįstų taip ekonomikos, e, e, ypač kalbant 232 tarifus automobiliams, kas gali tikrai labai paveikti neigiamai pasaulio ekonomiką. Ačiū. Liuk. Dėkoju. Ar turėtumėt kas nors kokių pastabų ar klausimų? Niekas nieko nenori. Ne, prašom, ponas Riubich. Kristof ir Marija. Prašom. Dėkui. Jūs užsiminėte būtinybę perbalansuoti pagal PBO metodologiją ir siekį traukti PBO. Jūsų nuomonė dėl apeliacijos institucijos PPO, jeigu nebus paskiriama teisėjų, tai e, PPO siūlomos galimybės taps minimaliomis. Ar e, PPO kontekste yra svarstymų ieškoti kažkokių sprendimų, ar negalima būtų, pavyzdžiui, tą apeliacijų instituciją vienašališkai už, užtikrės funkcionavimą. Politika. Dėkui. Aš galėčiau tik pritarti tam, ką sakė ponas Langė dėl komisijos politikos. Turiu du konkrečius klausimus. Dėl ispaniškų alyvogių. Sakėt, nenorite čia atverti Pandoros skrinios. Kaip mes galim taip atsargiai ir subalansuotai reaguoti į tokią situaciją, nes tai nėra tik ispaniškų alyvogių klausimas. Tai galėtų turėti poveikį visai ES bendrai žemės ūkio politikai, nes tai yra susiję ir su PPO leidžiamomis taikyti priemonėmis. Ir toliau, kaip ES ketina koordinuoti savo pastangas su partneriais. Toliau mūsų santykiai su Rusija. Kaip jum, e, ar jum primtina yra situacija tarp ES ir Rusijos? Mari, dėkui. E, labai gerai, kad galim šią temą aptarti apie mūsų santykius su JAV. Ir šį klausimą jau ne vieną kartą turėjome galimybę aptarti. Mes tikrai remiame komisijos darbus, to nebereikia aiškinti, mes čia stovime visi vieningai už komisijos. Vakar Reuter agentūra sakė, kad gali būti įmamasi tam tikrų pastangų reformuoti PPO ir JAV kritikuoja PPO, kad jinai nesilaiko savo kodekso. O ką jūs galėtumėt pasakyti apie atskirų valstybių pastangas reformuojant PPO? Toliau įtampa eskaluojama tarp JAV ir Kinijos. Kaip tai jūsų nuomonė paveiks Europą ir ką mes dar turėtume padaryti, ko nesame padarę? Dėkui, Kristof. Dėkui. Kalbant apie priekybos konfliktus ir priekybos karus, tai praktiškai gaunasi, kad kiekvienas daužo savo į veidą, laukdamas, kad kuris nors iš jų pirmas nugrius. Tai pirmiausia, Kai kalbame apie perbalansavimą ar su, su, subalansavimą, žinau, kad Kanada mm, padarė tyrimą ir jos e, taikysimos priemonės, siekiant užtikrinti tą balansą, gražinti tą pusiausvyrą į savo vietą, neatsilieps vartotojams. Tai ar nebus taip, kad e, pirkdami konservuotas pupeles ir mokėdami už jas nemokėsime ir tų plieno pakeltų mokesčių, kurie bus perkelti į tą pupelių kainą. Arba mm, viskis, burbonas e, yra vienas iš tų, viena iš tų prekių, kurios kaina gali keistis Europą, taip pat nemažai alkoholinių gėrimų, spiritinių gėrimų išveža į JAV, eksportuoja į JAV. Tai, tai kaip tiem dalykam viskas atsilieps? Toliau filosofinis, aišku, klausimas, kai jie pažeidžia įstatymus, turėtume kreiptis į teismą. Aš e, iškėliau tą klausimą ir valdymo grupės posėdėje. Tai turim pasižiūrėti, ką reiškia pralaimėjimas PPO ir ką reiškia laimėjimas PPO. Pralaimėjimas tai reiškia, kad JAF ir toliau galės daryti, ką nori e, ir PPO negalės jiem jokios įtakos daryti ir tada kiti galbūt paseks e, tuo JAF mm, požiūriu ir irgi panašiai elgsis. Bet čia kyla klausimas. kaip atrodys laimėjimas PPO ir ar mes išgalime laimėti, ko mes tada tikimės iš JAV laimėję. Galbūt tada uh, Trumpas pasakys, gerai, PPO nusprendė, kad mes negalime taip elgtis. Ir galbūt tada Amerika išeis iš PPO. Tai ar, ar mes pajėgus tokį laimėjimą pakelti turime ir šiame kontekste būtent pagalvoti, kokios gali būti pasiekmes. Pirmininkas, siūsime Švedijos policiją. E, Švedijos parlamentaras reaguoja, mes neturim tokios policijos. Dėkui už informaciją. Gerbiamas komisijos atstovė, pakomentuosiu kolegos paskutinį pasisakymą, kad mes turim čia žvelgti plačiau, ne tik apie uh, galima pavojų priekybai kalbėti. Ne tik apie tarifų padidėjimą ir apie mūsų santykius Junktinių Amerikos valstijų Trumpo administracijos pagrindinis taikinys yra Kinija. Tai čia mes turime pagalvoti apie tai, koks mūsų atsakymas JAV gali būti kartu su mūsų partneriais ir galbūt su Kinija. JAV didina tarifus ir ko mes tada norim, ar mes ir Kinijos atžvilgių tuos tarifus didinam kaip JAV, ar mes norim kovoti daugeliu frontų ar koks mūsų tikslas. Jei tikslas yra uh, sulaužyti taisyklės ir jei Amerikos tikslas yra, kad Amerika nustato taisyklės ir kiti turi jų laikytis, laikantis šūkio pirmiausia Amerika, tai ko tada mes norime ir ką komisija ketina daryti. Ir kalbant apie Mm, valstybės, tai čia gali būti skirtingų pozicijų. JAV paliko, išėjo iš jungtinių tautų žmogaus teisų e, tarybos, tai rodo, kad JAV tarptautinės organizacijos tampa visiškai nesvarbios. Tai mm, kokie yra kiti žingsniai, ką mes ketiname daryti. Ir taip pat ir plieno srityje, kai kalbame apie mm, perteklinę plieno gamybą, pažiūrėjau, mes galbūt rasime sprendimą su JAV, bet bus valstybių, kurios neras sprendimo su JAV ir tada tų valstybių plienas gali užtvindyti ES rinką, tai vėlgi turime ieškoti bendrų sprendimų. Ir EBPO forumas čia būtų nebloga struktūra visiems susėsti kartu ir pakalbėti apie gamybos pajėgumus. Ponas Antfeld, dėkui. Dėkui. kriziniais atvejais. Galbūt galim sakyti, kuo blogesnė situacija, to daugiau galimybių ją pagerinti. Tai norėčiau paklausti pono generalinio direktoriaus, ar iš tiesų jau situacija tokia bloga, kad dabar jinai gali tik gerėti, ar dar jinai gali ir toliau blogėti. Ir čia prisimenu, čia noriu pasakyti štai ką, kad jeigu tas priekybos karas kiltų, tai ir automobilių pramoniai tai galėtų atsiliepti. Tai šis konfliktas tarp JAV ir Europos Sąjungos Aš manau, kad tai yra konfliktas tarp JAF ir ES, o ne tarp JAF ir viso pasaulio. Tai galbūt reiktų vėl grįžti prie diskusijų m, mm, dėl dvišalių santykių su JAV, grįžti prie ta tip. Ir tą klausimą dabar jum pateikiau, nes per praėjusias dviejas savaitės išgirdau pono Donaldo Tusko pareiškimą maždaug prieš mėnesį, kai tik prasidėjo tas prekybos konfliktas ir maždaug prieš dvi savaitės kanclerė Merkel irgi pasakė, pateikė pareiškimą ir jie kalbėjo apie tą tokį mažą tą tip susitarimą tai galbūt yra galimybių vėl grįžti prie dvišalių santykių su JAV. Ir tada to horizontalių lygmenių galbūt būtų lengviau išspręsti atskirų sektorių ar sričių problemas. Pavyzdžiui, plieno sektoriaus ar iš tiesų jau dabar esame tokioj blogoj situacijoje, kad jinai gali tik gerėti, ar jinai dar gali toliau blogėti? Visita Salafanka. Gracias, señor presidente. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų prelegentui. Aš turiu ne vieną klausimą. Gal galite informuoti kokias pasiekmes apimčių prasme turės šios priemonės, ar jūs planuojate savo ruoštą kažkokias griežtesnės, labiau ribojančias priemonės. Kitas klausimas didžiojo septyneto vadovų susitikime. Nutiko, kas nutiko. Kaip manote, ar viso to pasiekmes turės neigiamų pasiekmių atnaujinant naftą susitarimą. Būtent dėl to mums yra aktualu, nes baigėme dėrytis dėl priekybos susitarimo, dabar dėl ispaniškųjų alyvogių priemonės kenkia ne tik Ispanijos alyvūkių augintojams, bet gali tapti precedentu prieš bendrąją žemės ūkio politiką. Ir labai ačiū, kad mūsų pirmininkas rado laiko šiam klausimui. Ponas Beleman, ačiū, atsiprašau, ponė generalinį direktorių, kad pavėlavau į pusėtį sakyčiau, ar nebūtų prasminga taktika neimtis, nesimti atsakomųjų priemonių. Žinau, koks yra e, Donaldas Trumpas, manyčiau, kad tai gali tiesiog pridaryti bėdų ir kai bus e, kontratakuojama į mūsų kontrataką ir eskaluosime problemą. Ar nemanote, kad tokiu būdu jis tiesiog savo kenkia ir pačiai Amerikos plieno pramoniai? Taigi norėčiau pasitirauti, ar yra kitų būdų atsakyti. Aš nežinau, ar priekybos karas yra geriausias. Prezidentas Trumpas, Trumpas yra toks, kad jis tiesiog keršis ir tiek. Ar jūs pasvarstėte apie tai, gal galima spausti per senatą, per kongresą, per kažką baltuosiuose rūmose, kitaip sakant, per kitus įrankius, nes tokie muitai labiausiai kenkia pačiai Amerikos pramoniai. Dėkui. Marija Arena, prašom. E, Neplanavau kalbėti, bet kai pasisakė EPP kolega, tai esu labai nustebus. Kaip mes galim įsivaizduoti, kad mes dvi šalių pagrindų su JAV dėrėsimės, jei JAV nesilaiko tarptautinių e, normų ir taisyklių. Tai jei JAV elgesi nepalankiai ES, tai kaip mes galim dvi šalių santykius čia su JAV E, vystyti. Matom, kad JAV komercijos rytyje, prekybos rytyje yra nepatikimas partneris. Norėčiau paklausti apie situaciją PPO, nes yra ten galingų valstybių, galingų ES partnerių, kurie sugeba laikytis taisyklių. JAV parodė, kad nesiuošia tų taisyklių laikytis O Kinija nori, kad, jie, kad būtų pripažinta rinkos ekonomikos šalim, bet nesilaiko PPO taisyklių. Tai ar daug yra tų partnerių e, PPO e, tokio lygio kaip ES, kurie laikosi taisyklių? Ir noriu paklausti, kaip klausė ir kolegė, ar galime galbūt reformuoti PPO, kad galiausiai turėtume veikiančią organizaciją? Ačiū ir aš norėsiu pasisakyti, papildyti užduotus klausimus, ar komisija svarsto galimybės suburti tokią tarptautinę koaliciją, pavyzdžiui, PPO draugų grupę. Koks galėtų būti bendras vardiklis tokiai jėgų sutelkimo iniciatyvai yra Kitas klausimas dėl tyrimo JAV, prieš JAV. Kiek jūsų nuomonė truks tyrimas dėl automobilių ir jų atsarginių dalių muito, ar baigsis jis iki, iki kadencijos vidurio rinkimų dėl Senato ir atstovų rūmų. Kaip suprantu, yra žmonių, kurie norėtų susigražinti daugiau galių parlamentui, perimant jas iš prezidento. Buvo ir, kiek žinau, yra rengiamas specialus teisės aktas. Kaip Jūs vertinate šio judėjimo galimybės? Prašom dabar atsakykite. Ačiū. Gausybė įdomių klausimų. Pirmasis klausimas dėl PPO ginčių sprendimo institucijos. Ar čia nereikėtų keisti požiūrį, daugiau vienašališkų vadovautis šiai dienai, netrodo, kad PPO kažko panašaus norėtų. Teisingiausias požiūris būtų pabandyti tobulinti ginčių sprendimo tar, institucijos veiklą, taip pat ir apeliacijos struktūros veiklą. Teisėjų e, dar pakanka, jie taip pat gali rotuotis, beje, e, kolegos iš JAF yra neteisėjai, jie tiesiog yra apeliacijos tarybos nariai. Yra galimybių pagerinti sistemos darbą, apie tai diskutuojant su visais, taip pat ir su JAV, tačiau kol kas JAV apie nieką kalbėtis nenori. Sakyčiau, mūsų pagrindinis uždavinys būtų išlaikyti tą dviejų žingsnių požiūrį ginčių sprendimuose, būtent e, yra pelečių sistema su nepriklausomais sprendimus priimančiais nariais. Spėjame, kad vienas iš JAV tikslų būtų bent jau pašalinti tą apeliacijų struktūrą, antrąjį žingsnių sprendimo, antrąjį ginčių sprendimo uh, struktūros žingsnį ir išsaugoti tik pirmąjį, beje, mums tai nepaprastai pasitarnavo, uh, sprendžiant cukraus ginčių klausimą o ko daugiausia gali siekti JAV grįžti prie GATT, kai buvo vieno žingsnio ir neprivaloma. Teisiškai nesaistanti struktūra, suvokime, kokie yra pavojai ir paieškokime būdų gerinti situaciją, tačiau nepažįskime esminių principų tokių kaip nepriklausomybės galėsime imtis iniciatyvos per ateinačias savaitės yra e, mūsų pozicija palaikančių valstybių ir spręsime visus tuos klausimus. Dar vienas dalykas dėl ginčių sprendimo šiai dienai nepanašu, kad Kinija norėtų įsitraukti į ginčių sprendimo klausimo nagrinėjimą Pone Rodrygės teiravusi dėl alyvogių, pono Salafranka taip pat klausė. Mums e, labai rūpi šį temą, aktyviai dirbame. Reikėtų sulaukti formalių sprendimų, nesitikėkite, kad bus kažkas kaip bombardė byloje. bombardier lėktuvų atveju, nes daug kas priklauso nuo muitų realaus taikymo ir nuo to priklausys, ar galime mes viską užginčyti PPO. Tuo pat metu reikėtų pasvarstyti ir apie bendrai BŽUP, nes jį daug platesnė nei alyvogės. Sakyčiau, mums nesinorėtų, kad PPO pradėtų nagrinėti mūsų žaliosios dėžutės subsidijas, ar iš tiesų subsidijos alyvogiams yra e, žalios pagal dėžutės principus. Todėl reikia žiūrėti į galimas pasiekmes. Tuo pat metu akivaizdu jau šiandien, kad jos gali būti labai toli siekiančios Beje, nebus ta lesser duty taisyklė, nes e, nusimato ir antidempingo, ir kompensaciniai muitai, nes ta mažesnė muito taisyklė šiai dienai taip pat nebūtų tinkamiausias sprendimas. Apibendrinant, gilinamės į situaciją, tą daro ne tik mano departamentas, bet ir komisaro Hogano tarnybos. Visos galimybės svarstomos. Kalbant apie ateitį, antisubsidinę dalį ir čia nesažininkai užginčiajamos žaliosios dėžutės subsidijos. Tačiau galvojant apie būsimąją BŽUP, reikia vengti didinti e, subsidijas išeinančias iš uždėžutės, įtraukiant vis daugiau sektorių. Kol kas yra galimybių stiprinti tas sektorinės subsidijas viena valstybė nariai Jau turiu 40 e, tokių schemų ir tai jau gali net pereiti į gintarinės dėžutės sritį. Visą tą gali mūsų partneriai užginčyti. Tai gali būti tokie pažeidžiami taikiniai, kai yra kovojama su subsidijomis. Turėtumėme apie tai galvoti, kurdami naująją BŽUP, neišeiti iš už dėžutės rėmų, nors tai ir pridarys tarsi papildomų sunkumų. Pavyzdžiui, horizontalios draudimo mm, schemos būtų jau gintarinė dalis. Atsiprašau, kad mm, gal kiek išsameu apie tai kalbėjau, tačiau noriu pasinaudoti galimybę ir pristatyti šią temą, kuri galbūt įdomesnė jūsų kolegoms iš MS ūkio komiteto dėl Rusijos. Rusija iš tiesų išlieka didelė problema. Mes nematome ne vieno požymio, kad Rusija bandytų gerinti situaciją. Priminsiu, kad prieš Rusiją PPO esame laimėję gausybę bylų pastaruoju metu, tikrai nėra precedento, ka, kai nauja PPO narė taip aktyviai pažeidinėja organizacijos taisyklės. Beje, Rusija dramatiškai pralaimėjo dėl SPS priemonių keulienai. Tačiau vietoj to, kad užtikrintų atitikti, vėlgi prisidengiama nacionaliniu e, saugumu ir paskelbtos sankcijos kitiems produktams, ko neapėmė ankstesnės. Vėlgi, jeigu šiam klausimui nebus sprendimo, jeigu Rusija neužtikrins atitikties, tai reikės galvoti apie užginčiamą Tačiau tai reikš, kad ir esamos sankcijos tebe galioja. Tuo pat metu pažymėsiu, kad yra galimybių stiprinti priekybą su Rusija, bet iš Rusijos pusės čia jokių teigiamų signalų neižvelgiu. Beje, galvojant apie geopolitinę pusę, įvykius Ukrainoje, situacija negerėja. Dėl ponios Schakė klausimo reikia išlikti vieningiems dėl PPO reformos, ką minėjo kiti kolegos ir koks būtų pavojus, jeigu eskaluotųsi situacija tarp JAF ir Kinijos. Apie PPO jau atsakiau, ginčių sprendimas ir veikiantis mechanizmas 2001-aisiais Kinijai prisijungus prie PPO dauguma e, narių labiau rūpinosi prieiga prie rinkos ir čia Kinijoje jas buvo paprašyta dėti precedento neturinčių pastangų, tačiau reikia stebėti, kas vyksta. Kol kas taisyklių rinkinys nepakankamas, neapima visų ypatybių iš Kinijos dėl subsidijų apaty, aplinkybių, dėl technologijų perdavimo, dėl investicijų prievolės, prievolės kurti bendras ar jungtinės, jungtinio kapitalo bendrovės. Beje, šiame kontekste ne, bandoma kalbėti ir apie PPO reformą. Labai gaila. JAV daro šiandien tai, ką daro, vietoj to, kad spręstų Kinijos keliamas problemas. Sakyčiau, JAV žingsniai duos visiškai priešingą rezultatą. Sakyčiau, tai stiprina mūsų bendrasias pastangas. Vietoj to, kad pasinaudotumėme esame krize ir įveiktumėme Kinijos sistemą, prašytumėme Kinijos reformuotis, mes Matome, kaip JAV nusitaikiusi savo sąjungininkės jas silpnina. Kyla priekybos karo pavojus tarp JAV ir Kinijos. Na, žinau, kad prezidentas Trumpas mano, jog lengva laimėti priekybos karus, tačiau mano patirtis liūdija, kad nukentės visi Ir aš tikrai nesu, nežinau, ar Kinija pralaimės e, šį priekybos karą JAV. Beje, man labai sunku suvokti šių veiksmų prasme. Taip, gali eskaluoti situacija tarp JAF ir Kinijos. Šiai dienai sunku įvertinti pasiekmes apmuntintų produktų mums. Aš spėju, kad pasiekmes bus žymios, bet kokios dar reikia išsiaiškinti. Kalbant apie globales nuotaikas, juk gerai funkcionuojančiai ekonomikai svarbus tiek teigiami, tiek neigiami lūkesčiai, tai tų teigiamų lūkesčių nėra sukuriama. Kitas klausimas, Kristop Fielner teiravusi. apie mūsų veiksmus Ar mes e, ruošiame kažką, mes čia nesiruošiame keršyti, keršyti ar kaž, už kažką, ar prieš kažką net kovoti, mes e, tiesiog norime apginti savo interesus, nes JAV priemonės tiesiog yra užmaskuotas jos interesų gynimas, mes turime reaguoti tai, kas plieno ir aliminį paskelbta, kažko panan, panašaus galime sulaukti ir ateityje kitoms prekiams, taigi reikia proporcingai atsakyti. O dėl klausimo, kokios būtų pasiekmes mūsų laimėjimo ar pralaimėjimo PPO byloje. Kalbant apie PPO, pirmiausia reikia leisti sprendimą dėl apeliacinės struktūros, nes jeigu jos neišspręsime, tai e, nebus jokių sprendimų, o beje pats sprendimo prieimimas labai užtrunka. Jeigu mes pralaimėtumėme, tai reikštų, kad viskas bus galima. Mes turime tik vieną galimybę - laimėti. Tačiau koks bus galutinis sprendimas, tai e, sužinosime ne anksčiau kaip po trijų metų. Sakyčiau, tai jau nutiktų pasibaigus šiai prezidento Trumpo kadencijai, kuri, e, sakyčiau, bus vienintelė. Aišku, taip pat e, buvo užduota ir pono Šulco sisteminių tokių klausimų apie tai, kas bus po to, bet e, visų pirma norėčiau pagrindinė problema, pagrindinė struktūrinė problema yra Kinija. Ir dabartinė Kinijos praktika e, iš tikrųjų neina tinkama linkme, e, ypač kalbant apie subsidijas Taigi e, yra technologijų perkelimo problemų su Kinija, bet kalbant apie JAV, mūsų trišalis bendradarbiavimas yra išlaikytas su JAV ir Japonija dėl sisteminių klausimų. Ir aišku, jūs galite sekti bendrus pranešimus spaudai su ambasadoriumi ir taip pat ir komisarė Malstrom e, Paryžiuje 31 gegužės, kai buvo paskelbta aiški kryptis ties kuo ir kaip mes turime dirbti ir kaip turėtume e, gerinti e, savo santykius su e, subsidijai, savo tos klausimus dėl subsidijavimo, kur iš tikrųjų mums nepakanka tų principų, taip pat ką turėtume atkreipti dėmesį, kalbant apie pasaulio priekybos organizaciją, taip pat e, galvoti apie rinkos ekonomikos klausimus ir, man atrodo, turėtume geriau naudoti dabartinę e, pasaulio priekybos organizacijos sistemą, kalbant apie skaidrumą, kur, man atrodo, daug tikrai uh, uh, šalių nesilaiko pagrindinių taisyklių. Taigi mes e, galvojame, kad tai tikrai yra labai svarbu. Ir aišku, tai yra tikrai labai naudingas, naudinga priemonė, bet kalbant apie dabartinę situaciją, būtent dabar plieno e, e, ministerija e, Paryžiuje, kuri turėtų perimti pirmininkavimą, e, man atrodo, dabar bando viską nukelti į e, rugsėjį, kadangi dabartinė situacija yra neprimtina. Ir Kinija dar prieš tas priemonės, kurias pranešė JAV, Kinija pradėjo naudoti 232 priemonės plienui ir aliuminiui ir bandė iš tiesų uh, parodyti savo um, gerą valią. Ir aišku, mes manome, kad e, tas susitikimas nebuvo toksai jau, jau uh, geras ir palankus mums. Um, taigi 232 uh, priemonės plienui ir aliuminiui uh, apima visus, bet ne Kiniją. Taigi, manau čia, kad reikia prisiminti tuos dalykus, bet tai yra geras pavyzdys parodyti Kinijai, kad ji neturėtų e, labai stipriai įsitraukti į tas diskusijas. Na, o kalbant apie tai, kad krizė e, gali tapti galimybę, na, nežinau, ką čia pasakyti, bet krizės metu reikia pagalvoti, e, kokios yra problemos ir kokie yra tikslai. Jeigu tą žinome, galime geriau, man atrodo, galvoti apie tą krizę ir geriau ją spręsti. Bet dabar labai sunku yra kažką spręsti, nesu tikras, e, kokie yra prezidento trumpo tikslai, jeigu tų tikslų iš vis yra. Antra, nelabai e, suvokiu, kaip elgtis toliau. Bet e, dabar galbūt reikėtų atnauj... galbūt reikėtų ir atnaujinti TTIP e, dėrybas. Nežinau, kokiu rezultatu tai duotų, nežinau, kodėl jos buvo iš vis nutrauktos. Ankstesnė administracija, e, su ja dar buvo galima kalbėtis ir ieškoti sprendimų ir vesti tas dėrybas bet nežinau, ar galima tą daryti su šia administracija. Tai nereiškia, kad mes nenorime bendradarbiauti ir dėrėtis. Buvo 15 turbūt posėdžių, telefono pokalbių tarp sekretoriaus Roso ir taip pat komisijos narės Malstrom. Ir mes esame pasiruošę siūlyti, jeigu reikės ir galima bus siūlyti tam tikras priemonės, jeigu būsime išbraukti iš sankcijų sąrašo. Ir mes galime tikrai siūlyti e, galbūt savo tarifus. pramoniniams prekiams, galbūt ne žemės ūkija, kadangi ten yra tikrai daug sunkiau e, tą padaryti. Ir taip iš tiesų nėra uh, naudinga niekam, bet iš JAV pusės nebuvo jokių, jokio noro. Taigi sekretorius sakė, kad e, jeigu mes būtume sutikę su kvotomis e, aliuminiui ir, aliuminiui ir plienui, jeigu būtume sumažinę eksportą, galbūt tada nebūtų buvę e, tų muitų taikomų. Uh, Tai mums reikėjo kažkam pritarti, bet mes tam nepritarėme. Nežinau, kaip mes tą galėjome padaryti nuoširdžiai karbant, bet iš esmės yra daug būdų um, ir priemonių rasti sprendimų, jeigu tos problemos egzistuoja. Na, aišku, tarkim, automobiliai. Negalime juk nusileisti vienašališkai. E, nuolaidos turi būti daromos iš abiejų pusių. Na ir toks požiūris, kai kalbame apie neteisėtas priemonės, pažeidžiant tarptautinės taisyklės ir m, mm, tiesiog prašyti išpirkos kažkokios, mums tai yra nepriimtina ir mums toks požiūris yra netinkamas. Bet e, mes, taip sakant, esame atviri, jeigu bus galimybė aptarti tos klausimus, mes visą laiką uh, bandysime diskutuoti. Bet negalime iš tikrųjų visą laiką tik tai e, paklusti reikalavimams. Antrasis klausimas, man atrodo, jau atsakiau dėl e, e, bendrosios žemės ūkio politikos, taip pat alyvogių, bet apie kiekybinį poveikį. Na, aišku, visos tos priemonės bus labai žalingos, bet žalingos ir JAV. Ir tai jau yra užfiksuota. E, ypač kalbant e, apie priemonės e, plienui, aliuminiui, jos tikrai labai stipriai paveiks JAV ekonomiką. Bus aišku, e, tokio ir, tokio ir dirbtino poveikio, bet tai tikrai pasireikš tuo, kad labai daug žmonių neteks darbo vietų. Pensilvanijos, Ohajo darbuotojai, kurie pradėjo dirbti E, kokiam devintam dešimtmetį e, iš tikrųjų tikriausia bus labiausiai paveikti 2002 metų priemonių, kuri, kurią pristatė Bušas, buvo tikrai labai paveiki ir tai tikrai nėra gera priemonė. Ir man atrodo, nemažai buvo e, ir straipsnių parašyta ir studijų padaryta, kad tai paveikė ir automobilių pramonę, automobilių dalių pramonę, ypač JAF ekonomikai. E, jos buvo žalingos. Taip pat kalbame apie ir naftą, ir e, taip pat automobilius, automobilių dalis. Ir tiek automobilių, tiek automobilių dalių pramonė yra susijusi iš esmės visiems etapą aišku, kad JAV yra deficitas, e, bet naftos sistemoje tai iš tikrųjų paveikė visas vertės grandinės ir to rezultatas yra akivaizdus. Taip pat Žinau, kad tiek ir Meksikoje, tiek Kanadoje buvo žmonių, kurie bandė ieškoti sprendimų, bet e, nelabai veiksmingai ir vaisingai. E, naftos dėrybos e, nebuvo veiksmingos, ypač kalbant apie Saulėlydžio tą straipsnį. Nei Kanada, nei Meksika nenorėjo iš tikrųjų laikytis tokio požiūrio. Ir ES, aišku, e, viena to niekada negalės įveikti. Taigi automobilių pramonė liečia e, visą naftą sistemą, bet Kanada ir, ir Meksika iš tikrųjų koordinuoja savo veiksmus su mumis. Aišku, apie atsakomasias priemonės mes e, imamės ne atsakomųjų priemonių, o taip sakant, rebalansavimo priemonių. Bandome išlaikyti pusiausvirą. Na, mes nesame nei psichologai, nei psichiatrai trumpui, bet e, vėlia, baisiausia, ką galime padaryti, tai ne, neturėtume, taip sakant, sudeginti visų tiltų. E, mes turime bandyti reaguoti, bet jeigu nereaguotume visai, man atrodo, taptų visiškai aišku, kad e, procesas bus nesibaigantis, nes e, trumpo administracija vis e, mums primes naujas priemonės. Taigi mes turime ginti ir saugoti savo interesus. Tai aišku, kad tokios priemonės nėra geros bendraja prasme, bet turime parodyti, kad ES reikia gerbti ji yra pasiruošusi reaguoti, jeigu ką. Panos arenos e, klausimai. Dėl dvišalių santykių, man atrodo, aš jau juos atsakiau. Tai taip, e, dėrybos nėra įtrauktos į darbo tvarkę. E, reikia, taip sakant, bandyti uh, tų priemonių atsisakyti ir jeigu taip atsitiks, tai tikrai norėsime bendradarbiauti su JAF ir žiūrėsime, kokios bus e, to išvados tiek dvišališkai, tiek daugia šalių pagrindu e, norėtume dėrėtis. Būtų gerai e, dirbti su bendra, bendraminčiais ir dėrėti su bendraminčiais. Mes taip ir darome su Meksika, Kanada, JAV, Koreja, uh, Na ir galiausiai buvo daug svarbių klausimų. Paskutinis klausimas Bertlang. Kada JAV priemonės bus įgyvendintos? Prezidentas Trumpas labai aiškiai pasakė, jis bando dėl rinkiminių e, tikslų į taip pat e, įtraukti iki vidurio laikotarpio rinkimų ir tas priemonės automobiliams ir automobilių dalims. Jam tai yra labai svarbu. Dabar mes turim laiko tikriausia aptarti e, automobilių, automobilių dalių klausimų, bet jis ketina irgi ir tas priemonės įvesti ir prisimenant situaciją, situacijos sudėtingumą ir kas nėra žinoma, ES automobilių gamintojai, gaminantis JAF, eksportuoja daug automobilių į Kiniją, kitas pasaulio šalis. Taip pat jos eksportuoja ir į JAV. Tai visa tai uh, rodo koks sudėtingas yra šis klausimas. Bet mums dabar yra svarbu e, pateikti gerus argumentus, pasiekti kiek galima daugiau e, politikų JAV, taip pat verslo įmonių ir parodyti, kaip tai yra sudėtinga ir kokia sudėtinga yra situacija. Ir tai gali iš tikrųjų reikšti labai prastą rezultatą ir iš tikrųjų paveikti mūsų santykius, pavyzdžiui, su Kinija ilguoju laikotarpiu bei dėrybinės mūsų pozicijas su Kinija. Bet kalbant apie dabartinę situaciją, nežinau, ar tikrai mums bus lengva, manau, kad ne. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Bent jau bandžiau. And, uh, nothing uh, particular to, to add, but it's clear that we... Galėčiau kažką pridurti, bet turime išlikti budrus ir vieningi. Blogiausia, kas gali būti, kad ta sąjunga tarp uh, valstybių narių ir skirtingų ES institucijų šiuo sunkiu laiku bus suskaldyta, bet mes turime išlikti vieningi. Dėkoju Žanai Liukai. Ir Tikiuosi, ne paskutinį kartą čia diskutuojame, manau, kad vis dar aptarnėsime savo reakciją. Bet svarbiausias dalykas yra, kad išliktume vieningi čia ES dėl to, kaip ir Merkel sakė, Geriausias atsakymas tai, kad išliktume vieningi ir geriausias atsakas, koks gali būti iš mūsų pasiūstas. Ačiū. Okay. Kolegos, tęsėme darbą. So, the, uh, next item. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. So, this is the German way. It's <laughs> a... Straight away. So, Taigi, Kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas siejasi su ES ir JAV santykiais. Tai pakalbėsime apie taip, kaip galime apsaugoti savo pramonę nuo eksteritorialaus poveikio, kai trečiosios šalis priima atitinkamus savo teisės aktus. Mes turime 96 metų mm, teisės aktus. 2005 metais, regis, buvo norima uh, pakeisti šį teisės aktą, nauja redakcija suformuluoti ir tie seni teisės aktai tik vieną šalį tada minėjo kaip turinčią eksteritorialų poveikį, tai buvo Kuba. Bet dabar situacija iš esmės pasikeitė ir komisija yra priemusi deleguotąjį aktą kurio tikslas būtent keisti tą teisės aktą dėl eksteritorialaus poveikio. Taigi, tas senasis teisės aktas vėl tampa aktualus, nes kalbama apie jo naują redakciją. Bet ta nauja redakcija sako pirmininkas, yra debesy, nežinau kodėl taip yra, galbūt mums pavyks iš to debesies nuleisti šį teisės aktą ant stalo. Tai tokia trumpa įžanga būtų. O išsameu viską pristatys mūsų pranešėjas David Martin. Dėkui pirmininkė. Iš tiesų tai siejasi su mūsų tika aptarta tema, nes e, kalbėjome apie Amerikos vienašališkai taikomas priemonėms. O tas teisės aktas iš tiesų yra 96 metų. Tai yra reglamentas, kuris realiai niekad nebuvo naudotas. Ir buvo susijęs su tuo, kad JAF e, taikė sankcijas įmonėm, kurios turėjo prekybinius santykius su Kuba. Bet mes to teisės akto, to reglamento nenaudojom. Ir 15 metais komisija tą mėgantį reglamentą pasiūlė uh, nauja redakcija išdėstyti. Uh, Pranešimo projektas buvo paskelbtas parlamente 15 metais, bet nebuvo dirbama su tuo reglamentu, nes trys institucijos negalėjo susitarti dėl to, kokią e, išdėstymo nauja redakcija metodika bus naudojama, ar bus nauja redakcija išdėstoma, ar bus kodifikuojama. Ir vasarį išorės veiksmų tarnyba E, planavo, mes klausėm, ar išorės veiksmų tarnyba planavo kreiptis į komisiją dėl šio reglamento atnaujinimo. Pone Mogerini sakė, mm, kad ne, ne, neturėjo konkrečių planų. Ir ES e, valstybė, e, vadovų taryba nusprendė imtis priemonių, kad apsaugotų Europos įmonės, turint galvoje tai, kad JAV pasitraukė iš sustarimo su Iranu. Ir kalbant apie tą mm, blokuojančiojo statuso reglamentą, nežinom, ar komisija patiks naują pasiūlymą ir kokią teisinė metodologija naudos. Įmonės, kurios prekiauja su Iranu, tai ta prekyba apima naftą, bankos transakcijas, eksporto kreditus ir specialios priemonės, specialiaus taikymo finansinės priemonės. Išorės veiksmų tarnyba įvertino uh, trumpo sprendimų poveikį mūsų įmonėm aš turiu mm, apie tai informacijos, tai čia 16 Britanijos, 30 Prancūzijos, 35 Vokietijos ir dar kitų valstybių narių keletas įmonių bei 21 Italijos įmonė bus pavyktos. Galbūt išorės veiksmų tarnyba turi dar ir daugiau informacijos ir tas blokuojantis statusas gali būti gan riboto poveikio, nes bankinė sistema yra tarptautinio veikimo sistema ir turime turėti galvoje, kaip veikia JAV bankai ir kad daugelis sandorių yra sudaromi doleriais. Ir E, komisija, norėčiau paklausti, ar planuoja kažkokį ES fondą steigti nuostoliam dėl šių priemonių atsiradusiam ir ar tai yra daugiau tokia politinė priemonė, ar tai yra iš tiesų ir ekonominė priemonė, kurią galėtų pasitikėti ES įmonės, ar tai yra tik toks pleistras ar negenčio žaizdos ar iš tiesų tai yra efektyvi, veiksminga priemonė. Ir ką galima ateityje padaryti, kad ta priemonė būtų efektyvesnė. Dabar atsirado naujos aplinkybės ir galiausiai Jungtinė karalystė, Vokietija ir Prancūzija kreipėsi į JAV kad nebūtų antrinės sankcijos e, taikomos eksteritoriškumų pagrindų ES įmonėm, bet JAV nesutiko to padaryti. Dėkui už informaciją ir dabar turime tris ekspertus, kurie mm, dar paaiškins E, šią situaciją ir galbūt atsakys į klausimus, kurie čia kyla. Pirmiausia, suteiksiu 3, nuo 3 iki 5 minučių. Europos išorės veiksmų tarnybos sankcijų politikos padalinio vadovui. Labą dieną dėkui už galimybę jum pateikti naujausią informaciją šiuo klausimu. Šiek tiek dar paaiškinsiu, e, kokia yra situacija. Kaip žinote, 8 gegužės prezidentas Trumpas pareiškė, kad JAV pastrauks iš bendro visapusiško veiksmų plano ir sakė, kad JAV gražins tas sankcijas, kurios buvo panaikintos pagal tą e, brandolinį susitarimą su Iranu. E, vyriausiai reikalų įgaliotinė ES vardu iškart e, pareiškė pareiškimą Vokietijos, Junktinės karalystės ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai sustiko su ministru, užsienio reikalų ministru Zarif Irano užsienio reikalų ministrų ir ES teigia, kad nori išlaikyti tą bendrą visapusišką veiksmų planą su Iranu, nes tai yra labai svarbus pagrindinis elementas susijęs su atominių ginklų neplatinimu tarptautiniu mastu ir sankcijų Mm, panaikinimas Iranui yra vienas pagrindinių bendro visapusiškų veiksmų plano mm, dalykų. Ir tai yra naudinga visai tarptautiniai bendruomeniai. Ir čia mes remiamės Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 2231, kalbant apie JAV sankcijas, kad tos sankcijos vėl bus taikomos tai kol kas iki galo jos nėra apibrieštos, bet pats prezidentas e, Trumpas uždavė toną, sakė, kad tai bus kuo įmanoma platesnės sankcijos. Ir e, valstybės sekretorius Pompeo m, savo kalboje apie santykius su Iranu ir sekretorius Mandelka tą taip pat pabrėžė. Du laikotarpiai vienas nuo 6 e, rūpiučio, o kitas laikotarpis nuo 4 lapkričio. Tai čia yra dviejų rūšių sankcijos, apie kurias kalbame. JAF išskyrus tris išimtis niekad tų savo pirminių sankcijų Iranui nepakeitė. Tai čia mes kalbame apie antrinių sankcijų vėl taikymą. Mm. Ir taip pat sankcijas susijusias su maisto produktais, e, kilimais ir civilinė aviacija, keleiviniais lėktuvais. E, komisija iškart sureagavo po susitikimo Sofijoje 18 gegužės, e, pristatydama priemonių paketą, mm, kuris apima formalų, formalaus proceso pradžią, kad būtų keičiamas, atnaujinamas tas reglamentas 96 metų 2271 ir taip pat mm, buvo kalbama apie pasitikėjimo priemonę su Iranu, e, skatinant sektorinį bendradarbiavimą ir buvo kreiptasi į valstybės narės e, vienkartinį, pagalvoti apie vienkartinę e, bankinę bankinių pervedimų galimybę į Irano centrinį banką. O Total yra vienas iš svarbiausių e, investuotojų dujų sektoriuje. E, paskelbė, kad pasitrauks, jeigu nebus e, daroma išimtis Total. Ir šis sektorius ir, ir JAF įmonės nukentės atitinkamai dėl tų sankcijų ir mes čia su komisija bandome susidaryti bendrą vaizdą, kokį poveikį tos sankcijos padarys bankų ir finansų sektorius ir anksčiau jau turėjo problemų dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad buvo bijoma tų būsimų JAV sankcijų ir dėl to, kad Irano finansų sistema nėra pakankamai skaidri. Tai jau dėl to buvo tam tikrų nesklandumų dar iki sankcijų. O vyriausios reikalų įgaliotinės pareiškimas visų 28 e, valstybių narių vardu e, ir mes toliau žiūrime, kaip galime e, pasinaudoti tuo e, bendru visapusišku veiksmų planu. E, ir čia ypač kalbame apie bankų sektorių, naftos sektorių. Ir visi šie dalykai yra labai aktualūs, kai kalbame apie priekybą ir investicijas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Monika Enksi, kuri yra prekybos generalinio direktorato skyriaus vadovė, dirba su pietų viduržėmio regionu ir e, artimaisiais rytais. Ačiū. Ačiū uždėmesi Iranui. Mes tęsėme savo veiksmus. Kita savaitė vyks Irane susitikimas žemės ūkio investicijų, prekybos, sanitarijos, finans sanitarijos bei pramonės klausimais praėjusi kartą ekspertų lygių 16 metais lapkritį vyko susitikimas su Iranu, o prieš tai buvo dešimties metų pauzė, identifikavome tas rytis, kurias domina tiek Iraną, tiek ES bendriems darbams, pirmiausia reintegracija į globalę rinką, mes palaikome PPO stojimo procedūrą, suprantame, kad kol kas viską blokuoja aps, toks apsunkinimas, sunku nominuoti darbo grupės pirmininką. Tačiau yra ir kiti formalos žingsniai, kur mes galime padėti Iranui ir esame oficialiai pareiškę, kad tą darysime. Žinoma, reikia didinti skaidrumą, skatinti priekybą, kokie apimtimi. Dar nelabai aišku, kaip sakė kolega, tas atšaldantis efekt, tas yra sankcijų praeitis. Tuo pat metu ir jų sistema nėra skaidri, bankai, prekyba turi poveikį, taigi reikia ir jiems keistis. Yra gausybė galimybių teikti techninę pagalbą prekybos klausimais. Mes vyksime kartu su tarptautiniu prekybos centru ir žiūrėsime, kaip galime padėti jiems stiprinant savo SPS standartus ar kitus techninius standartus. Galiausiai dar paminėčiau investicijas. Keletas valstybių narių turi dvi šalės investicijų e, su Iranu sutartis. Tai liudyja, kad mūsų įmonės yra apsaugotos. Iranas parodė susidomėjimo e, pasiremti mūsų prieigos prie rinkos ir investicijų apsaugos susitarimais. Jiems įdomu, kaip tie susitarimai atrodo. Žinoma, pirmasis žingsnis priekybos kontekste yra narystė PPO. Taigi, žvelgiant iš tos perspektyvos, tęsime darbus, netgi juos stiprinsime. Tokiu būdu parodysime, kad dabartiniai JAV veiksmai tikrai nereiškia, kad mes norime atsisakyti sankcijų panaikinimo naudos. Dėkui. Ačiū dabar žodis poniai Alina Nedija, kuri yra sankcijų grupės vadovė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Man nepaprastai malonu jūs informuoti apie e, tą vieną iš priemonių, kurias S komisija aktyvavo reaguodama į JAV sprendimą pasitraukti iš visą apimančio susitarimo su Iranu. Įvykių istoriją žinote, nesikartosiu, tiesiog pažymėsiu, kas ir tai buvo minėta kad 96 metais buvo paskelbtas dokumentas kartu su sankcijų, su spaudimu iš kitų tarptautinių partnerių ir buvo spaudžiama JAV netaikyti sankcijų savo telekomunikacijos operatoriams veikiantiems Kuboje. Kol kas e, dokumentas nebuvo aktyviai taikomas, bent jau viešoje erdvėje, privačioms struktūroms tai buvo taikoma, tam tikrai e, bilinėjimuose atvejai paminėtini, tačiau taikymas nebuvo platus, taigi turėkime tą omenyje. Labai trumpai apie tai, kodėlgi mes pateikėme pasiūlymą dėl deleguotojo teisės akto komisijoje ir kas yra jo priedė. Kaip žinote, 96 dokumentas galiojo pirmiausia Kubai JAV paskelbtoms sankcijos ir mes turime vieną teisinį aktą. Šiandien mes apžvelgėme visas JAV antrinės sankcijas, sankcijas, kurios buvo panaikintos, pasirašius susitarimą su Kuba ir e, prie e, kurių JAV grįž pasitraukusi iš susitarimo su Iranu. Visa tai išvardinta priede, ten turite du apibendrinimus, atitikties reikalavimai ten nurodėme, ko e, JAV tikisi, kad mūsų įmonės santykiuose su Iranu nedarys. Ir antroji santrauka tai yra galima žala Kokias sankcijas mūsų ūkinės veiklos subjektams JAV gali pritaikyti, jeigu tie subjektai imsis JAV nepageidaujamų veiksmų? Viskas buvo padaryta komisijos iniciatyva FPI. Tuo pat metu darbas atliktas glaučiai bendradarbiaujant su išorės veiksmų tarnyba, taip pat įtraukime ir S delegaciją Vašingtone. Ten dirba ekspertai JAV teisėje, ko mes neturime. O tas priedas, kurį siūlome, yra patikrintas JAV teisininkų, kad įsitikintumėm, jog čia nėra klaidų. Taigi, tai, kas yra priedės, jame ir turėtų būti. Yra paminėta keletas JAV teisės aktų ir vienas reglamentas yra Irano sankcijų teisės aktas, sankcijos e, naftai ir naftos perdirbimui, po to sankcijos energetikos sektoriuje ir JAV paskirtų asmenų tvarka. Toliau 12 metų nacionalinės gynybos aktas, tai susijęs su JAV centriniu banku ir specialiais kitais bankais Irane, toliau specialiųjų žmogaus teisių aktas dėl Sirijos Tai yra specialios informavimo tarnybos labiausia paliestos, o po to Irano, e, Iranui taikomos sankcijos, e, šiuo atveju dėl technologijų, kurios sukurtas JAF ir neturėtų būti niekaip eksportuojamos į Iraną dėl veiklos trukdžių yra, pavyzdžiui, draudžiama vykdyti tam tikras komercinės operacijas. 12 metų teisės aktas čia dar paminėtinas. Čia numatyta galimybė paskelbti es ūkinės veiklos vykdytojams baudžiamasias ar civilinės sankcijas, jeigu jie vykdo tam tikrus veiksmus Irane. Tai labai rimtos pasiekmes. Tas blokavimo reglamentas iš principo gina mūsų ūkio subjektus ir užtikrinta, kad ne viena ekstrateritorinė požiūrių paskelbta JAV sankcija sąjungoje niekada nebus pripažinta ir leis susikompensuoti žalą patirtą dėl tų ekstrateritorinių sankcijų ir išieškoti ją iš asmenų ar subjektų, kurie atsakingi už tą žalą. Taigi tai yra gynyba mūsų ūkio subjektams ir leis į, suvokti sankcijų apimtis ir galimą žalą, jeigu mes, žinoma, gausime iš asmenų visą informaciją. Kaip vyksta darbai, pradėtas struktūrinis darbas su valstybėmis narėmis, yra nemažai klausimų iš valstybių narių, kaip viskas bus įgyvendinta, nes čia patirties nėra, kol kas reglamentas nebuvo plačiai taikomas. Taip pat dirbame ir su ūkio subjektais, jų asociacijomis. Taip pat vyksta platus dialogas su Iranu ir čia padeda kolegos iš išorės veiksmų tarnybos, mes diskutuojame apie sankcijas, apie ko ne naudą, kurią gauna Iranas po sankcijų panaikinimo. Taip pat yra pakankamai e, stiprus jėgų apjungimas komisijoje e, energetikos, prekybos, FISK generaliniai direktoratai dirba kartu ieškodami sprendimų. Dėkui. Ačiū už tris pasisakymus. Apima jūsų pasisakymai bendrą situaciją dėl deleguotojo teisės akto, tačiau dėl naujos redakcijos išdėstyto dokumento Frederika Mogherini savo laiškė sakė, bus išnagrinėtos realios alternatyvos. Ar tai naujai redakcijai alternatyvų yra, ar ne? Prašom, laukiu atsakymų į tai. I I bring... Na, e, norėčiau pasakyti Jums kažką gero, kad trys teisės tarnybos e, sutarė ir galime tęsti, bet e, tokių žinių Jums paskelbti negaliu. Na, ir kalbant apie tam tikrus pakeitimus be tos naujosios versijos, Tai yra tas klausimas, kurį iškėlė ir ekonominiai operatoriai, ir mūsų valstybės narės. Ir nieko jums negaliu prižadėti, kaip sakant. Taigi, aišku, ši galimybė egzistuoja, kalbame iki, apie deleguotus aktus, kadangi e, mes šiek tiek atsiliekame. Viskas, visas procesas iš tiesų nebuvo valdomas mūsų, bet taip pat JAF ir dėl to sustarimo e, viskas taip atsitiko. Tai aš tikiuosi, kad atsakymas bus greitas, kad ekonominiai operatoriai, kad rinkos būtų apsaugotos ir patikintos. Taigi mes e, tą aptarinėjome, bet e, reglamento pakeitimas dar nebuvo aptartas. E, bet aišku, jo galimybė irgi yra netmetama. Dėkoju, Kristofai. Dėkoju. O dabar aš prisimsiu e, savo vaidmenį kaip Jaroslavas, kadangi jis yra APP e, šešėlinis pranešėjas šią temą. Bet aš e, nekalbėsiu lenkiškai, galiu pasakyti tik ačiū. Tai dėkoju dar kartą kalbėsiu savo kolegos vardu, kurio nėra. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už darbinį dokumentą, už jo versiją ir pateiksiu tik tris pastabas. Visų pirma, tai yra labai toks geras dokumentas pateiktas laiku. Mes, aišku, sekame įvykius ir taip pat smerkiame uh, e, JAP sprendimą pasitraukti iš to visapusiško veiksmų plano. Tai yra, aišku, toks dalykas, kuris paveiks ir ES, bet ir JAV. Aišku, įmonės gali nuo to nukentėti. Antras dalykas - ES blokavimo e, tokia taktika yra gana pasenusi ir neatspindi realybės. Pats mechanizmas, e, blokavimas to buvo e, sudarytas Europos JAF, Kubos e, teisės aktams ir e, jų teisminiams procesams su ES e, įmonėmis. Kalbant su, apie Iranų, pat, pati samprata sankcijų yra visai kitokių, taigi šis reglamentas mums labai nepadės. E, taigi ponas Wons pritarė, kad reikia daug ką dar paaiškinti. Ir Dabar norėčiau pateikti savo trečią komentarą. Pona Lengdis pateikė klausimą, kodėl komisija pateikė naują versiją ir peržiūrėti visą reglamentą. Ir jeigu atliktume tam tikrą reformą, ji paveiktų dabartinį verslą ir dabartinį sankcijų režimą. Ir to mums tikrai labai reikia. Dabar dėl, todėl, ponė Ohins, jeigu to klausimo nebūtumėt uždavęs, bet būtumėt už, paprašęs komisijos paaiškinti, kodėl uh, jie tai padarė tik kaip naujosios versijos pateikimą, man atrodo, vaidmuo uh, šio dabartinio reglamento yra ribotas bet e, aišku, galbūt pranešėjas daugiau galės pateikti komentaro ateitinančiais mėnesiais. Dėkoju. Dėkoju Jums už pasisakymą. Ačiū. Manau, kad tai dar viena dar labai svarbi tema, kurią turėtume panagrinėti. Bet kal, kalbant tiksliau apie teisinės priemonės, taip pat ir politinius iššūkius, aš norėčiau daugiau sužinėti apie tą o, blokavimo statutą, kuris suteikia galimybę o, išsiieškoti e, įmonėms e, e, nuos, patyrusioms nuostolius, vis pavyzdžiui, ta, kažkokią tai sumą iš valstybės. Tai ką įmonės dabar galės belstis į JAF duris, administracijos duris ir prašyti atlyginti nuostolius. Aš tiesiog noriu suvokti, uh, ką komisija čia turėjo omenyje, kaip bus, e, koks bus tas santykis e, viešo ir privataus sektoriaus. Nes jau matėme, koks poveikis buvo Iranui sankcijų, taip pat ir Europos investicijų banko, e, koks bus vaidmuo, žiniasklaidos jis buvo cituojamas ne kartą. Ir man atrodo labai svarbu bus išvengti, kad uh, privačios e, įmonės nepatirtų per didelės rizikos, kadangi manau, kad e, tokios iniciatyvos būtų tikrai labai iškreipiančios rinką. Politinė prasme, jei kongresas, pavyzdžiui, JAV prezidentas norėtų didinti sankcijas Iranui, jie e, galėtų tą daryti ir kitaip, nesusijant visko su uh, E, branduolinė programa. Tai gali būti sankcijos dėl terorizmo, taip pat Irano toksinio poveikio regionui, toksiško poveikio regionui, taip pat e, tai, kad Iranas nesilaiko žmogaus teisų nuostatų. Taigi, ar tai iš tikrųjų pakeičia blokavimo statutą? Ar jis yra susijęs su branduolinė programa ir su jie susijusiamis sankcijomis? Ar jis gali būti plačiau taikomas, kalbant apie JAV ir tą ekstrateritorialų principą. Taigi problemų turime daug, bet taip pat e, mes turime susti aišką, aišku ir patikimą atsaką. Man atrodo, kyla rizika, kad dabar mes tiesiog tik ginamės dėl e, visų tų sankcijų, bet aišku turime būti patikimi kaip partneriai, bet tai nereiškia, kad nėra kitų temų ir kitų aspektų, kur turime ir atsakomybę, ir galimybę aiškiai pasakyti, kokios yra mūsų vertybės, kokie yra mūsų principai, kokias vertybės mes giname. Labai tikriausia atsargiai turėtume vertinti visas tas diskusijas ir nesusitelkti tik ties uh, protekcionizmu ir kad nebūtume e, tiesiog nustumti į tą e, grupę, kuri tik tai bando gintis. Dėkoju, ponas Žado. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad mūsų kolegos e, ir Marika ėmėsi priemonių um, prieš JAF, dabar ji pradėjo gerti Coca-Cola be cukraus. Anksčiau gėrė Coca-Cola su cukrumi. Tai tokios priemonės. Daug nepridursiu prie to jau, kas buvo pasakyta. Dabar e, galime sakyti, kad problema yra labai politinio pobūdžio. Na, na iš tikrųjų, E, dabar tiek nafta, tiek e, nekelia tiek daug problemų Irane, bet problemos yra su Total. Ir e, tai yra didžiulė įmonė, kuri visą laiką nori vystyti geresnius santykius su JAF nei su Iranu. JAF labiau rūpi. Bet aišku, kyla klausimas, kaip viskas vyks praktiškai, kalbant apie mažas ES įmonės, kurios, e, tarkim, nori e, verslauti su Iranu. Čia kyla klausimas, ar pavyzdžiui galima e, tą daryti ar yra kažkokių kitokių priemonių, ar čia mes galime priimti kažkokias priemonės ES, ar yra kitokių. Nežinau, kaip praktiškai galima bus paremti ES įmonės, kurios nuspręs likti Irane ir ten dirbti, kadangi jų perspektyvos Irane ir ekonominiai, e, ekonominiai kažkokie tai interesai yra didesni nei JAV. Na, aišku, e, prisimenant Klintono laikus ir e, Kubą, Ir, o dabar turbūt e, panaši situacija yra su Iranu ir Trumpo karaliavimu, taip sakant. Dėkoju, dėkoju. O dabar kam Benjamin? Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinau ir suprantu, kad į užsienio reikalus čia dabar galbūt nesivelsime, bet jie yra svarbus mes nusprendėme e, dėl žmogaus teisų sumetimo e, ne galvoti apie prekybos sandorį su Kinija, bet mes sugalvojame, kad e, bus geriau galbūt su Iranu. Tai yra tokia valstybė, kuri įvykdė nemažai egzekucijų, dar tik vakar sumušė baisiausiai žmogų, kuris buvo, turė, buvo priverstas prisipažinti. Aš nežinau, kodėl mes tą darome ir kodėl mes e, prekiaujame su Iranu. Man atrodo, kad Amerika elgėsi gerai, mes elgėmės blogai. E, buvo, e, Iranas padarė penkis raketų testus ir man atrodo, kad mes šiuo atveju elgėmės neteisingai. Ir taip mes tą, taip elgiamės ir galvojame, kad elgiamės gerai su Iranu per priekybą. Ir man atrodo, kad mes tikrai elgiamės blogai, bet tai aišku daugiau uh, užsienio reikalų klausimas nei priekybos, bet man iš tikrųjų kelia pasipiktinimą, kad mes uh, prekiaujame su Iranu, o ne su Kinija. Tai yra tikrai labai veidmainiška ir gėdinga. Man atrodo, kad uh, turime pagalvoti apie tai, kiek egzekucijų vyksta kiekvieną dieną Irane. E, pone Dedmos. Na, aš neturiu nuomonės ties šio klausimu ir nežinau pakankamai daug apie Italian Technical įmonę, bet Izraelio vyriausybė sistemiškai E, prieštarauja dabartiniams susitarimams. Bet turiu komisijai techninio pobūdžio klausimą. Situacija yra tokia, kokia yra. Ja apibūdinsiu trumpai. Europos Sąjunga, tiksliau JAV, pasitraukė iš e, susitarimo ir e, taiko sankcijas Iranui o ES ne. Suprantu, kad viską supaprastinau šiek tiek, bet taip yra. Spaudoje, ypač finansinėje spaudoje, yra rašoma, kadangi JAV kontroliuoja bankų sistemą, e, poveikis yra tas, kad be, ką be padarytų ES, jei JAV taiko sankcijas Iranui, JAV sankcijos vis tiek bus stipresnės e, e, ir svarbesnės dėl to, kad jie kontroliuoja bankų sistemą. Ar komisija galėtų atsakyti šį klausimą? Ponas Rubik. E, Ačiū. Kalbame šiandien ne tik apie Iraną, bet apie tokį principinį dalyką, kaip reaguosime į paskelbtas sankcijas, ypač jeigu jos kelbiamos nesuderinus su sąjungininkais. Žinome, kokios yra blokavimo galimybės. O kalbant apie alternatyvas, ar galime vietoj blokavimo kalbėti apie įgalinimą, ar yra kažkoks priemonių rinkinys paskatų, kurios leistų įgalinti tam tikrus verslo sandorius, čia galvočiau apie energetiką, ar negalvojame ateityje energetikos klausimus spręsti per Europą, eurozoną, eurą, europinės biržas. Beje, abi valiutų sistemos konkuruoja. Žinoma, kad Iranas per OPEC e, turi įsipareigojimų padaręs, bet energetikos hartyje turi užtikrinti abipusiškumą. Kaipgi mes hartijos abipusiškumo principus įgyvendinsime ir kaip europinį lygmenį įgalinsime dirbti sėkmingai. Grazie. Ticiana, dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai ir ekspertam už išdėstytas nuomonės. Aš palankiai žiūriu į tai, kad reiktų keisti reglamentą, kuris um, susijęs su Europos įmonių apsauga nuo taikomų sankcijų Iranui kad mum netektų tos JAV taikomos sankcijos Iranui. Ir e, tos siūlomos priemonės yra geros, saugos mūsų įmonės ir mes jom pritartume, bet turėčiau keletą klausimų. Paimkim tokį pavyzdį. Europos įmonė, kuri investavo Irane ir dabar kenčia nuo JAV sankcijų amerikietiškiai partneriai turės nutraukti sutartis su ta Europos įmonė ir e, jos verslas nukentės. Pagal šį sustarimą įmoniai gali būti kompensuojami nuostoliai, bet kas tos nuostolius kompensuoja? Ar ta valstybė narė, e, iš kurios yra įmonė, ar JAV, ar Europos Sąjunga? Tai kaip mes čia galėsime užtikrinti, kad bus, mm, kad JAV įmonės, kad JAV gerbs uh, tuos susitarimus ir jei JAV įmonės pasitrauks iš tokio verslo, tai ta įmonė bus kompensuojama. Dėkui, klausimų daug ir pirmiausia žodis David G. Dėkui. Daugelis klausimų tenka komisijai. Mes turime kolegą, kuris dirba Irano darbo grupėje, tai ir jis į dalį klausimų atsakys. O kalbant apie tą visuotinį bendrą visapusišką veiksmų planą ir apie kitus dalykus, kurie nepatenka į tą planą kaip žmogaus teisės, tas bendras visapusiškas veiksmų planas turi vieną tikslą e, - suvaldyti E, Irano mm, mm, atominių mm, brandolinių pajėgų naudojimą kariniams tikslams. Ir ES, kalbant apie žmogaus teisės ir kitus svarbius aspektus, nuolat apie tai kalba, turime e, sankcijas dėl žmogaus teisių 82 asmenim ir vienai įstaigai Taip pat turime sankcijas susijusias mm, su uh, atominio ginklo neplatinimu, uh, turime sankcijas dėl kovos su terorizmu ir dėl um, Sirijos. Tai, tai visa tai yra uh, Europos bend, bendras požiūris ir tos mano minėtos sankcijos įeina į tą mūsų bendrą požiūrį taikomą Iranui. E, Pone, Monika Hensi, dėkui už klausimus. Pabandysiu mm, grupėmis į juos atsakyti. Kodėl mes norime, mm, kad tas reglamentas būtų nauja redakcija pateiktas situacija 15 metais buvo kitokia, mes tada kalbėjome apie grinai techninį reglamento atnaujinimą, o dabar yra JAV sankcijos ir dėl to jau reikia kalbėti apie naują redakciją. Ir norime galėti greitai veikti ir pasiūsti tą greitą signalą rinkom ir ekonominės veiklos subjektam ir aišku atitinkamą politinį signalą JAV bei Iranui. Tai dėl to deleguotąjį aktą naudosime. O tas blokavimas, ar jis tik su uh, brandoliniam sankcijom susijęs? Ne, nebūtinai. Jis, uh, tas blokavimas siekia uh, apsaugoti ES ekonominės veiklos subjektus nuo tų ekstra teritorialių priemonių Taigi, čia e, neribojama iš principo, ką tas blokuojantis statusas galėtų apimti, bet dabar konkrečiai jis yra susijęs su JAV taikomomis e, priemonėmis Iranui brandolinėje srityje. Tas milijono eurų klausimas, norėjau sakyti milijono dolerių, bet šiam kontekste tai netinka, kaip mes tos nuostolius padengsim. Mes nuolat sulaukėme tokio klausimo, kur kalbame tą temą, klausimas visiškai pagristas. Tas blokuojantis statutas nėra burtų lasdelė, e, kuris, e, kuri išspręstų visas problemas. Ir atsakydama į komentarus dėl JAV privilegijuotos pozicijos e, bankų tarpusavio užskaitų sistemoje, tai iš tiesų JAF yra tas didysis brolis, turi tą ekonominę ir finansinę galę pasaulinėje ekonomikoje. Bet čia mes taikydami tą blokuojantį statusą ir uh, norėdami, kad būtų uh, atgauti, kompensuoti nuostoliai, uh, tai sakome įmonėm, kurios nežiūrint tokios m, mm, sudėtingos situacijos vis tiek nori veikti Irane, tai mes kiek galėdami tom įmonėm padėsim, bet kaip konkrečiai ta pagalba mm, pasireikš, dar m, mm, turim aptarti su komisija. O nuostoliai remiantis m, Bruselio konvencija bus e, kompensuojami E, ir dėl e, nuostolių kompensavimo, nuostolių e, kompensavimo reikia kreiptis į teismą ir kad tie uh, nuostoliai būtų padengti, jos patyrusiam asmeniu reikia, kad tas padengėjas turėtų turto. O kas tos nuostolius padengs, tai, tai spręs kompetentingas teismas. Mm, tai yra, prieš ką reikia pateikti skundą ir kas tos nuostolius gali padengti. About... Mm, ko gero tiek galėčiau pasakyti. O dėl JAV privilegijuotos padėties finansų rinkose, tai taip iš tiesų mes viską darome, kad kažkaip tą apeitume ir išlaikytume savo ekonominį suverenitetą tos JAV privilegijuotos pozicijos atžvilgių. Ir buvo taip pat pasiūlymas, kad reikia ne tik tą blokuojantį priemonių rinkinį, bet ir įgalinantį priemonių rinkinį numatyti. Mes irgi e, tą darome ir ne vienas generalinis direktoratas galvoja, ką daryti. Uh, padedant e, tiem ekonominės veiklos subjektam, kad juos ne tik pridengtume nuo tų JAV sankcijų, bet ir skatintume e, palaikyti verslo ryšius su Iranu. Komisijos spaudos pranešimuose ir spaudoje apskritai e, buvo kalbama, kad čia kalbame apie energetiką, transportą, draudimą, pačius pagrindinius ekonomikos sektorius, be kurių negalėtų būti nei priekybos su Iranu, nei to mm, bendro visapusiško mm, plano įgyvendinimo, nei pagaliau mm, be tų sektorių įmonės galėtų sėkmingai vystyti savo veiklą Irane. Manau, atsakiau į visus klausimus, bet jei dar turit kokių, esu pasirengus į juos dar atsakyti. Monika, ar norėtumėte sureaguoti Noriu tiesiog papildyti kolegų mintis. Mes tikrai ginsime tas įmonės, kurios investuoja ir nori investuoti Irane. Žinome, kad yra pareiškimų dėl pasitraukiančių įmonių. Kalbant apie MVI, tai reikia galvoti ne tik apie mikro, bet ir apie vidutinės įmonės ir čia jos gali būti labai aktyvios ir mes stengsimės iš visų jėgų. Noriu uh, patikinti, kad mes tengiamės padėti abiejų šalių, es, iš vienos Irano, iš kitos MVI vystyti santykius. O kalbant apie bankus, tai smulkieji es bankai pradeda ar tęsia darbą su Iranu. Šiai daliai skiriame savo veikloje nemažą dėmesio. Tuo pat metu stengsime pagelbėti ir didžiosioms įmonėms Dėkui. Atsakysiu pirmiausia apie santykius tarp ES ir Irano, o po to antra e, klausimų grupė e, ekonominės paskaitos ir MVI, taigi ES ir Irano santykiai. E, Byla dėl žmogaus teisų, žinau apie ką čia kalbama, vyriausios įgaliotinės vicepirmininkės atstovas spaudai vakar apie tai pasisakė. Yra problemų yra ne su žmogaus teisėmis, tačiau kad yra bendravimo galimybės, tai yra e, puikia galimybė. Mes nenorime užmerkti akių į tai, kas vyko, tačiau turime diskutuoti. Vyko labai konstruktyvios diskusijos su Iranu dėl mirties bausmės už su narkotikais susijusiais veikas po, prieš porą metų Iranas pakeitė savo teisės aktus ir mirties bausmių vykdymo atveju stipriai sumažėjo. Tačiau kas kart, kai mes sužinome, su to, sužinome apie tokį atvejį kaip vakar, iškart paskelbėm pareiškimą ir esame pasirengę įsikišti. O dėl JAV uh, pasitraukimo tarptautinėje teisėje yra paprastas terminas, jeigu tai paprasta sąlyga, jeigu įsipareigojote, tai turite ir laikytis, o jeigu praeis porai metų pasitraukėte, tai negarantuoja stabilumo. Čia ne tai, kas teisus, o kas klysta. Tiesiog reikia žiūrėti pažeidžiamą regioną ir jo, jame kylančius pavojus. Jame yra keletas valstybių turinčių pakankamai didelę neigiamą galę, didelius neigiamus pajėgumus, tai mums reikėtų stengtis mažinti įtampą, kurti stabilę aplinką, ieškoti ilgalaikių sprendimų. Mes tikrai nemaitiname Iranos per savo prekybą 0,5 procentai. Tokia yra mūsų prekybos su Iranu dalis, Iranu dalis nuo bendrosios prekybos. Tuo pat metu mes koncentruojamės labai e, konkrečius sektorius ir elgiamės labai atsargiai, o kalbant apie Kiniją, tai čia prekybos dalis su jie yra daug didesnė negu pusę procento. Tuo pat metu tas atsargumo principas yra perduodamas bendraujant ir su mūsų ūkiais, ūkiniais subjektais, kalbant apie Iraną, o to blokavimo teisės akto Esmė yra pasakyti, kad jeigu es subjektas nepažeidžia es teisės aktų, tai jis negali būti už tai baudžiamas, kad dirba Irane. Žinoma, MVI turi daugiau galimybė, galimybių dirbti Irane, tačiau tas atsargumo principas galioja ir čia mes turime keletą galimybių padėti MVI ekspertų patarimai, konferencijos, informacijos teikimas, taigi tas pagristo atsargumo principas yra pristatomas greta yra teikiama techninė pagalba ir Irano MVI, padedame joms geriau suvokti, kaip veikia ES, žemės ūkio, maisto rinkos galiausiai JAV vaidmo globalioje finansinėje sistemoje. Tokia yra realybė ir tai yra didžiulis iššūkis e, ekonominiams Irano ir ES santykiams. Ieškome konkrečių sprendimų, kurie parodytų, jog ES čia gali pasinaudoti savo kanalais, beje, Iranas yra pasiryžęs e, tinkamai įženklinti visą savo nafto produktą, produktus eksportuojamus į Europą ir tai tikrai geras e, signalas. Ačiū dabar, e, kolega dar nori pasisakyti. Ačiū. Mes esame tik tautos išrinktieji ir nebūtinai geriausi ekspertai, tačiau noriu pasitikrinti. Atvykstate į komitetą, prašote galių veikti. Mums reikia dirbti greitai, sakote tuo pat metu, kai klausėme, koks bus poveikis, atsakymo nėra. Aš suprantu, kad yra įsipareigojimas apginti, tačiau kaip tas bus padaryta, nėra nežalio supratimo. Tai prieštaravimą tokį išvelgiu mūsų diskusijose. Ponas Salafranka, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pratesiu kolegos ką tik išsakytą mintį. Taip kalbame apie svarbų susitarimą. Iranas uh, nutraukė dviejų trečdalių savo brandolinių centrifugų darbą, 95 procentus prisodrinto urano yra išvežta iš šalies, dedamos papildomos pastangos, tačiau JAF pasitraukia iš susitarimo, atnaujina sankcijas. Ir tikrai buvo puikiai pasakyta, kad sankcijos dėl žmogaus teisų pažeidimų lieka ir funkcionuoja. Iš kitos pusės mes turime pabrėžti savo ekonominį savarankiškumą ir nepriimti, nesusitaikyti su šituo ekstra, eksteritoriniu san, sankcijų pagrindu. Sakyčiau, reikėtų pastatyti santykius ant naujų kojų, bet čia yra pasitikėjimo problema. Puiku, kad mes giname ar bandome apsaugoti ES įmonės būkštauju kad įmonės vis dėlto gali bijoti prarasti tokią svarbę rinką kaip JAV ir gali bandyti gauti išimčių iš JAV, o tas paktas on servanda principas tai tikra tiesa. Tačiau prisiminkime, ką prekybos generalinis direktorato vadovas sakė apie prekybos karą, tai aš tikrai abejoju, ar bus galima tikėtis papildomos ir atnaujintos išimties iš JAV ES įmonėms, kurios pradeda dirbti yra ne po susitarimo. Tai bijau, kad viskas yra labai sudėtinga. Svarbiausia mums pabrėžti savo ekonominę nepriklausomybę. Tačiau kaip mes pažadinsime savo įmonių pasitikėjimą, jos nerimauja pirmiausia dėl to, kad praras rinką JAV. Ir aš noriu tarti dar keletą žodžių. Be abejo, ekstrateriškumo, teritoriškumo principas yra didelė problema ir gali nukentėti es įmonės JAV tikrai turi tam gebėjimų, tačiau ar ir dėl to bus deleguotas į teisės aktas siūlomas. E, prašom, kolegos, kas e, pagėdaujate atsakyti, tas ir e, atsakykite. Ačiū. Aš jau bandžiau atsakyti, tačiau pabandysiu dar kartą tačiau nesakysiu nieko, dėl ko nesu tikra. Blokavimo teisės aktas tai yra galimybė išsieškoti padarytą žalą. Antra, prašyti komisijos leidimo, kai kyla didelė pavoja įmonės interesams ir veiklai, jeigu ji nepaisys JAV sankcijų, tada e, įmonė kreipėsi į komisiją ir prašo, kad mes tikrai galime nepaisyti tų sankcijų, nes taikomas ekstra, eksteritorialus principas. Ir trečias elementas, joks eksteritorialaus uh, principo pagrindų priimtas sprendimas S nebus pripažįstamas. Pavyzdžiui, JAV e, baudą skiria įmoniai 2 milijonus, ir kreipėsi į mus, į Europą, nes Europoje tik įmonė veikla, mūsų teismas atsako ne. Sakyčiau, tai būtų toks paprastas ir tiesus atsakymas dėl autorizavimo ir leidimų išdavimo sistemos, kaip jį veikia, nežinome, nes ji, ji neveikia iki šiol. Mes kūrėme sistemą, kokiais pagrindais komisija tą leidimą išduos. Uh, Mes konsultuosime su komitetu dėl eksteritorinio taikymo aplinkybių. Pažiūrėsime, kaip reikės taikyti praktikoje. Anksčiau to nebuvo daryta. Tai negaliu ir pasakyti, kaip bus. O dėl kompensacijų ir žalos kompensavimo čia jau bus problema. Aš pateikiau pavyzdį per savo ankstesnį pasisakymą, kas e, kompensuos ir kaip tai bus užtikrinta. Žinoti tą iš anksto yra tas pats, kai nustatyti kaltą jie iš anksto per didelę avariją, kai susiduria penki automobiliai ir neaišku, kas, tai, kas čia kalčiausias teismas nustatys, kas ir kiek pridarė žalos, kas už ką turi atlyginti ir ne komisija gali apspręsti teismo sprendimus. Tai tik tiek galiu pasakyti, nieko iškesnio negalima pasakyti, nes tai bus praktinė taikymo pusė ir kiekviena, e, kiekvienas žalos atvejus yra individualus, dėl jų jo bus nuspręsta atskirai. Taigi yra tos trys galimybės per savo pirmąjį pasisakymą paminėjau, kad yra galima nustatyti prievolę įmonėms informuoti komisiją apie įmonių patirtą žalą ar eksteritorialaus taikymo pasiekmes, kol mes informacijos negausime, tol nežinome, ar tos sankcijos turi kažkokį poveikį. Vos tik sulauksime atsakymų, viskas taps aiškiau. Dėkui. Dėkui. Dvi mintis. Klausimas dėl Rusijos, jeigu viską teisingai supratau. Ar mes ketiname į atnaujintą teisės aktą įtraukti ir JAV teisės aktus nukreiptus prieš Rusiją. Kol kas tokių planų nėra. Taip, yra būkštavimų dėl to, kad gali eksteritorinių principų būti taikoma mus priemonės ir čia, ypač e, jeigu JAV interesai stipriai pažeidžiami. Kalbant apie Rusiją, vyko labai intensyvios diskusijos, viskas vyko konstruktyviai ir mes bandome išvengti tų nepageidaujamų pasiekmių to, ko nebuvo galima tikėtis. Kitaip sakant, mes nenorime, kad JAV priemonės prieš Rusiją paveiktų e, ES subjektus. Tačiau, kalbant apie tą blokavimo teisės aktą dėl Rusijos, nėra diskutuojama. Dar dėl Irano mes be abejo dirbame ir dirbsime e, su JAV dėl išimčių, dėl to, kaip ją pačios įgyvendys sankcijas. Tiesą sakant, tas įgyvendinimas mm, šiandienai nėra aiškus, apimtis kol kas labai riboda. Mes esame pasirengę dirbti labai pragmatiškai ir stengsimės, kad šius priemonių pasiekmes būtų kuo mažesnės, aišku, per išimtis ir kitas priemonės tą pat metu išlieka ir tas bendras įsipareigojimas naikintis sankcijas. Ir ponas Danovas, papildomas klausimas. Kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, aš galvau, kad čia iš tikrųjų komisijos darbas. Aš klausiu techninio klausimo kuris, e, kurio, į kurį dabar niekas neatsakinėja. Politikai uh, ne, gali vengti klausimų, bet ekonomistai negali. Uh, JAV valdo dolerio užskaitos sistemą, tai yra viena pagrindinių valiutų. Ir tai yra faktas. Ir finansinėje spaudoje aukščiausių lygių tai, apie tai yra kalbama. Ir tos sankcijos Iranui ES gali tiesiog tik gazdinti arba iš tikrųjų paveikti, kit, nelabai gali paveikti kitaip, kadangi JAV gali e, atsisakyti bankų, e, paveikti užskaitos sistemą. Ir ekonomistai sako, kad ką be padarytų ES ar ko nedarytų, kadangi e, JAV išlaiko kontrolę dolerių užskaitos sistemų, nieko e, ja, ES nepadarys. Taigi jūs esate ekspertai, ar galėtumėte pakomentuoti ir nevengti šio klausimo, kuris yra konkretus ir uh, vengti klausimų gali tik politikai? Na, trumpai. Aš e, dėkoju, kad vertinate ekspertus, kolega. Na, bet, man atrodo, naujienas galima apžvelgti kitose diskusijose. Kitose diskusijose galėsime žvelgti visą tai Europos komisijos galbūt atstovų, Europos išorės veiksmų tarnybos galime paklausti. Gal jūs galėtumėte atsakyti? Galbūt man jau prasidėjo Alzheimeris, bet e, man atrodo, aš pasakiau, kad JAV svoris finansų sistemoje neturi būti ignoruojamas. Dėl to mes e, dirbame per finansinius kanalus. Taip pat minėjau, kad Iranas dabar uh, galvoja apie eksportą į Europą ir, ir taip pat ir eurais. Mes galvojame apie atskirus kanalus, yra eur, kurie yra eurais. Dėkoju ir, man atrodo, baigiame tuo diskusiją. Ir mūsų, tai yra Davido Martino, mūsų pranešėjo darbas ir užduotis. Galbūt jis e, turi kažkokių minčių, kaip tęsti tą darbą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tiek komisija, tiek e, išorės veiksmų tarnyba labai atvirai e, žiūri ir vertina į šią klausimą. Tai nėra lengvas procesas, tai yra tipiškas, bet jų, turėtume juo vadovautis. Žinau, kad mano kolega išėjo, bet jo, man atrodo, komentarai buvo gana kvaili. Išorės veiksmų tarnyba atsakė juos. Jis pa, pa, iš tiesų palygino Iraną su Kinija. Kinija tai yra vienas iš didžiausių priekybos partnerių, kodėl mes prekiaujame su Iranu. Mes neprekiaujame su Iranu ir jokio sustarimo nepasirašinėjame, mes tiesiog netaikome jam sankcijų. Tai tas palyginimas buvo labai kvail, kvailas. Ir negaliu to nepaminėti. Ir jeigu jūs galvoja, kad turėtume pasimokyti iš Amerikos, tai nemanau kad turėtume tą padaryti. Jie e, išstojo iš jungtinių tautų e, žmogaus teisų komiteto, e, jis giria Putiną, tai neturėtume mes nulaidžiauti Amerikai šiuo atveju. Na, bet čia toks kitas jau klausimas, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. gerai jūs čia pastebėjote tą bankininkystės sistemą. Tai yra sistemos trūkumas. Ir jo, aišku, nebejojame, kad ES bankai veikiantis JAF, aišku, yra įtakojami JAF labiau nei mūsų. Tai yra sistemos trūkumas, bet tik čia, ban, tik bankų sistema, man atrodo, gali tuo pasinaudoti. Bet jeigu mūsų požiūris ir sustarimas bus geras, manau, kad visiems bus geriau. Ko baiminosi, nežinau, ar komisija ar išorės veiksmų tarnyba paminėjo, kad NDA e, susitarimas, kuris suteikia galimybę e, nusikaltelėms dirbti. Ir taip mes, tiksliau, e, jeigu bus pritaikytos baudžiamosios sankcijos, tai gali mus paveikti. Na, aš norėčiau paminėti štai, ką reikėtų ir toliau remti e, e, bendrą susitarimą, kadangi mes čia kalbame apie ES patikimumą, mes turime laikytis to, ką, kam įsipareigojame. Ir taip pat e, tuo metu, kai tas susitarimas buvo sutartas, jis tikrai buvo geras, aišku, neturėtume uh, nuolaidžiauti Iranui, Irano veiklai ir uh, žmogaus teisų pažeidimams, turėtume ir toliau remti uh, tą darną veiksmų planą, susitarimą. Uh, ir aš taip pat pritariu kolegoms. Uh, ponui Franko ir ponui Džedo, kurio nėra, kad reikia rasti politinį susitarimą, reikia sutarti su JAV, kad ji nesinaudotų ekstraterritorialumo principais e, ir jų netaikytų ES įmonėms. 96-aisiais tai galbūt buvo geras požiūris, bet ne dabar. Taip pat turime rasti būdų, kaip užtikrinti, e, kad dirbtume kartu su Europos komisija, turėtume kompensuoti ES įmonėms, kurios susiduria su sankcijomis ir siūsti labai aišku signalą kaip e, išorės veiksmų tarnyba apibūdino, kad jeigu priemonės būtų tinkamos ES įmonės, galėtų iš, e, tiesiog e, pabėgti iš Irano. Bet nereikėtų galbūt skubėti, reikėtų remti komisijos deleguotojai aktą, bet ilgainiui komisija turėtų galbūt pateikti ne e, peržiūrėtą, bet visiškai naują e, pirminio teisės akto, e, tai yra pirminio reglamento versiją. Suprantu, kad dabar yra labai skubu ir pirmajame etape turėtume pritarti deleguotojam aktui. Na, aiškus patarimas mūsų darbui ir manau, kad ir taip tokia dvasia tą darbą ir tęsime. Dėkoju, kolegos komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai. Dabar trumpa pertraukėlė ir po trumpos pertraukėlės bus koordinatorių posėdis ir tai bus uždaras posėdis. Taigi tie, kurie negali jame dalyvauti, paprašysiu jūsų išeiti. Ir politinės frakcijos galbūt galėtų pakviesti savo koordinatorių šiek tiek ateiti anksčiau, jeigu jie galėtų tą padaryti.